labai esminis, kertinis punktas. Dar kartą dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Alles gute, liba kurt. Sėkmės jums, mielas kurtai, sako pirmininkas. Kolegos, baigime diskusiją šiuo klausimu, balsuosime rytoj 12.30 minučių. Kitas darbo atvarkės punktas yra žodinis klausimas komisijai. dėl teisėjų mokymų, teisės reikalų ir piliečių laisvė teisingumo vardos reikalų komitetų vardu. Ponui Zvevkai, vienam iš autorių, suteiksiu žodį dviem su pusę minutės. Šanovna pani komisarz, pracując w komisji pra... Pone pirmininkė, pone komisarė, Dirbant Teisės reikalų komitete kasdien susidurėme su daugybė įvairių teisės aktų, projektų, ypač kai kalbam apie civilinę, tarptautinę civilinę, tarptautinę komercinę teisę. Dabar ką tik diskutavome paveldėjimo klausimais. Bet to mes suvokėme, kad e, kai tik šie projektai taps realybė, taps teisės aktais, juos teks įgyvendinti ir teks įgyvendinti teisėjams. Jie turės susipažinti su europiniais akt, teisės aktais, su kitų valstybių teisės aktais. Ir kolegos Luigi Berlinger iniciatyva mūsų komitetas teikia labai daug reikšmės mokymams skirtiems teisėjams ES valstybėse narėse, nes būtent teisėjams tenka įgyvendinti ES teisę konkrečiose valstybėse narėse. Vis dažniau tenka susidurti su problemomis ir reglamentų bei dokumentų, europinių dokumentų yra vis daugiau, jie keičiasi, todėl teisininkams, teisėjams ir apskritai teismų darbuotojams sus, tenka spręsti labai daug e, problemų. Jiems susiduria, jie susiduria su įvairiais naujais dokumentais ir nuolat turi keisti savo inform... nuolat turi susipažinti su nauja informacija. Taigi šį klausimą kartu su kolega Lėnė ir kolega Aguilar norėjome išreikšti savo nerimą dėl to, kad teisės srities darbuotojai nepakankamai yra lavinami ir mes norime, kad jie iki 2020 metų visi jie dalyvautų įvairiuose mokymuose. Todėl norime paklausti, kokių veiksmų komisija dėl to ėmėsi ir norime paklausti, kiek parlamentas bus įtrauktas į tokių mokymų rengimo klausimas. Mes e, kalbame apie Europos Stokholmo programos įgyvendinimą, apie Europos kaip teisinės, vieningos teisinės erdvės sukūrimą. Ir e, norime, žinoma, steng, žinoma, mes remiame tokių mokymų idėją, bet norime tiksliai žinoti, koks bus jų turinys. 14-20 metų laikotarpį numatyti, numatyti mokymai mums atrodo yra labai svarbus. Bet tam, kad jie būtų prasmingi, reikia parengti atitinkamą programą ir atitinkamai pakeisti ir universitetų teisės skyrių teikiamą išsilavinimą Gracias, señor presidente. Como acaba de explicar mi colega Zviefka en Lopes Agila. Ačiū pirmininkė, kaip kolega Zviefka pasakė. Ir e, pano Lėnė vardu aš noriu pasakyti, kad šio klausimo tikslas yra akcentuoti, koks svarbus yra teisės srities darbuotojų, ypač mokesčių srities teisėjų mokymas. Uh, Tai yra žmonės, kurie turi užtikrinti, kad būtų e, viskas Europoje pagrysta ES teisės aktais, kad ES teisės aktai būtų įgyvendinami ir taikomi nuo Amsterdamo, Nicos, e, dabar jau Lis, Lisabonos sutarties. Teisinis tikrumas yra Europos e, sąjungos sėkmės laidas, todėl taip svarbu yra kalbėti apie tikrą Europos teisingumo erdvės kūrimą. Tai yra projektas, kurio kurio galimybės yra didžiulės, užtikrinant, kad ES nauda būtų pajusta visur. Vis, visapusiškai. Aišku, yra didžiulių skirtumų tarp valstybių narių, teisės sistemos labai skiriasi, skirtingi yra, pavyzdžiui, e, teisėjų kalbiniai įgūdžiai ir taip toliau. Todėl labai svarbu yra kurti ir stiprinti um, teisinių žinių tinklus, teisėjų mokymo tinklus. ES institucijų, ypač komisijos darbas čia yra labai svarbus. Uh, tam, kad teisėjai būtų tinkamai apmokomi, kad tokie tinklai galėtų gerai veikti. Tad noriu paklausti, kaip komisija ketina pasiekti šio tikslo, kad pusė ES teismų darbuotojų teisėjų būtų apmokyti iki 2020 metų. Ir antras klausimas, kaip galime užtikrinti uh, bendarbiavimą su tais centrais, kurie e, teikia tokius apmokymus. E, kaip, trečias dalykas, kaip komisija galvoja, kad jis sustiprins e, Europos parlamento galimybės dirbti veiksmingai imtis iniciatyvos, taip pat ir Stoholmo programos kontekste, ypač galvojant apie bandomąją programą, kuri yra skirta teisėjams, kitų teisinių profesijų atstovams apmokyti. Reikia Taip pat nepamiršti Europos teisingumo teismo vaidmens. Tai yra labai svarbus Europos teisinės kultūros kūrimo variklis. Ačiū. Dėkoju. Dabar komisijos vardu kalbės vicekomisarė Vivian Reding. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad labai vertinu tai, jog Europos parlamentas ir Europos komisija vadovaujasi tą pačią viziją šiuo klausimu. Noriu pasakyti, kad jūri ir lybė komiteto bendradarbiavimo dėka turime dabar tikrai plačių užmojų rezoliuciją šio klausimu ir komisija 2011 e, m. rugsėjo mėnesį yra parengusi atitinkamą dokumentą. Komisija norėtų sukurti pasitikėjimą ES teisingumo sistemoje, kad būtų uh, kuriama tikra Europos teisingumo erdvė. Ir tam pasitikėjimui sukurti yra labai svarbu, kad teisėjų mokymas būtų sustiprintas. Todėl mes užsibrėžėme tikslą, kad 500 tūkstančių um, teisinių profesijų atstovų galėtų dalyvauti įvairiose mokymuose ES teisės rytė iki 2010 metų. Mes galvojame, kad tikrai tai plačių užmojų, tačiau realistiškas tikslas, bet tam reikia panaudoti visus turimus išteklius nuo vietos, regioninių, nacionalinių ir Europos lygmenių. Visa, visus išteklius reikia mobilizuoti ir panaudoti. Ir aišku, visi, kas susijęs su šias rytimi, turi ryštingai siekti įgyventi ES teisę ir integruoti ES teisės mokymus, į visą savo veiklą, į visus savo mokymus. Reikia siekti, kad tokių mokymų dalyvių skaičius nuolat auktų. Teisininkų, teisėjų mokymas turi būti optimizuotas, kad žmogiškų išteklių pakaktų, kad būtų laikomasi visų atitinkamų mokymos, mokymo tikslų. Aišku, komisija sieks sustiprinti Europos teisėjų mokymo e, akademijos, Europos viešo administravimo instituto ir kitų atitinkamų šios ryties e, subjektų bendarbiavimą ir gebėjimus užtikrinti mokymus e, teisėjams ir teismų darbuotojams. Taip pat mes ketiname inicijuoti dviejų savaičių mainų programą naujie, naujiems teisėjams ir prokurorams. Ši programa veiktų nuo 2013 metų. Mes ketiname ketiname numatyti reikalingą finansavimą Europos teisėjų mokymui, kad būtų galima paremti tikrai aukštos kokybės mokymo projektus. Ir visą tai jūs, aišku, skaitėte mm, pasiūlymuose dėl e, kitų finansinių programų ateičiai. Ir toliau galvojant apie bandomosios programos tasą, komisija ėmėsi reikiamų žingsnių, kad būtų galima priimti komisijos sprendimą šio klausimu jau pavasario pradžioje. Dėkuoju. Dabar pasisakymai frakcijų vardu. Pirmasis kalbės ponas Jekolino dvi minutės. Jis kalba Liaudės partijos frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarė. Mes įdėmiai klausėmės jūsų žodžių apie tai, kaip reikia stiprinti mokymą ir kvalifikacijos kėlimą bei tobulinimą teisės srityje. Nereikia pamiršti ir advokatų mokymų ir apskritai tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas teisėjų ir teisėjų saugos darbuotojų srityje yra būtinas. Žinoma, teisinės sistemos skiriasi, bet yra ir daugybė bendradarbiavimo, bendradarbiavimo taškų ir sąlyčio taškų. Uh, teisės, mūsų teisinė vieninga teisinė erdvė garantuoja, kad tų sąlygų šio taško ateityje bus dar daugiau. Ir mes pa, teisėjų švietimą, išsilavinimą galėsime pagerinti tik tai taikydami atitinkamas mokymo programas, pavyzdžiui, Erasmus programa galėtų būti viena iš jų, norėdami sukurti e, Europos vieningą rinką, tvarę rinką, Turime liberalizuoti ir darbo rinką. Ir čia reikalinga taikyti aukščiausius kokybės standartus. Reikia įvesti ir Europos profesinę prof, ar profesionalo kortelę, kas palengvintų e, kvalifikacijų pripažinimą. Taip pat reikia siekti, kad ir teismų sprendimai būtų abipusiai pripažįstami valstybėse narėse. E, E, taip pat juristai, jauni juristai turėtų iš, kal, išmokti daugiau kalbų, išmokti jas geriau, kad galėtų dirbti ir kitose valstybėse narėse. 14-20 metų perspektyvoje yra numatyta ne tik tai įvairių pilotinių projektų, kurie jau buvo minėti šioje diskusijoje, bet numatyta ir pakankamai lėšų kurias būtų galima skirti tam, kad kuo daugiau asmenų galėtų pasinaudoti kvalifikacijos kelimo programomis. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas, dabar SRT frakcijos vardu, kai kalbės kolega Luigi Berlingver. Signor Presidente, l'Unione Europea ha prodotto una quantità. Gerbiamas pirmininkė, Europos Sąjungoje prikurta daugybė teisės aktų ir standartų, visą tai sudaro Europos teisyną ir tam tikrą europinę erdvę, vadinamąją Stokholmo programą. Tačiau yra skirtumas. Viena vertus yra Europos teisynas, kita vertus tai, kaip Europos piliečiai jo pasinaudoja. Skirtingų valstybių teisėjai ir teisininkai užaugia, taip sakant, ant savo valstybės įstatymų ir jų mokėsi. Europinis teisėjas, tai yra tas nacionalinis teisėjas, kuris turėtų sugebėti pakeisti savo mentalitetą, pakeisti savo požiūrį ir perprasti ir ES teisę. Prieš kalbant apie švietimą, reikia kalbėti apie komunikaciją su teisėjais, teisininkais, kad jie perprastų ES teisės aktus ir gautų iš jų reikiamą naudą. Mes turime judėti iš apačios į viršų. Negalime iš aukšto skaityti lekcijų jiems apie ES teisę. Atvirkščiai mes turime juos pačius sudominti, sukurstyti jų domėjimasi ES teisės. Teisė. Paprotinė teisė ir civilinė teisė susilieja šiais laikais. Tai nebėra dvi atskiros teisės šakos, kaip anksčiau būdavo. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija gal galėtų įsitikino, Ir e, mums reikėtų dabar stengtis keisti kryptį, keisti tendencijas, keisti mokymo programas. Niderlanduose, pavyzdžiui, sukurtas labai įdomus tinklas. Teismų darbuotojai dalyjasi patirtimi, įtraukia taip ir magistratų teismus Tikimės, kad tokie projektai susilauks komisijos paramos. Ačiū. Toliau. Alde frakcijos vardu kalbės Cecilija Vikstrom. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Galų galia Europos institucijos suvokė, kad mes visi esame skirtingi. Mes esame susivienyje įvairovėje ir Europos integracijai yra be galo svarbu diskutuoti tuos sąlyčio taškus. Mes turime bendrai ieškoti kelių, išlyginti sisteminius skirtumus arba bent jau suvokti tuos skirtumus. Tik keisdamėsi patirtimi, keisdamėsi informaciją galėsime įveikti sunkumus, suvokti juos ir išmokti juos gerbti. Tai galioja visiems, bet ypač galioja teisės profesijų e, atstovams, teisėjams, prokurorams, advokatams. Labai svarbu, kad valstybių narių teisės sistemų darbuotojai suvoktų tarp teisinių sistemų egzistuojančius skirtumus. Tai būtų galima surasti ir tuos sąlyčio taškus, tas erdves, kuriuose galėtų vykti dialogas ir apsikeitimas informacija. Uh, asmeniniai kontaktai, pasikeitimas patirtimi, informacija veda prie e, iš ankstinių nuostatų e, panaikinimo, prie abipusės pagarbos. Mums reikia, kad teisėjai, teisės institucijų darbuotojai išmoktų aiškinti ir kitų šalių teisės aktus ir suprasti juos. Tai yra pasiūlymas, kurį pateikė komisija, mm, yra tikrai labai geras. Jis prisidės prie Europos kul teisinės kultūros stiprinimo ir užtikrins jai ateitį. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, ir ačiū už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar perduosiu žodį kolegai Andrėjas Melceriui teisė šiandien susidaro ne tik tai iš nacionalinių teisės normų, bet ir iš ES teisės. Ir taip pat ne, mus įtakoja ir tarptautiniai susitarimai. Be to ir teisėjai nuolat priima kažkokius sprendimus ir taip įtakoja teisinę erdvę. Pasikeitimai teisės rytyje vyksta labai greitai, todėl tobulinimasis teisėjams yra būtinas dalykas. Be to reikia stiprinti ir aukų apsaugą ES, ypač tų aukų, kurios patyrė traumas. Šis klausimas taip pat turėtų būti įtrauktas į teisėjų išsilavinimo, į teisėjų mokymo programas. Taip pat reikėtų ats, spręsti ir atstatymo bei žalos atstatymo aukoms klausimus. Čia paminėčiau ir Čekijos Benešo dekretus šiame kontekste. Be to, jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas e, yra iškėlęs klausimo dėl bausmių tiems, kurie neigia genocidą ar kažkokias tai kitus e, panašius aktus. Taigi tokius visokius e, tarptautinės teisės aspektus taip pat reikia atsižvelgti, organizuojant teisėjų išsilavinimą. Ačiū. Toliau Periname prie kitų kalbėtojų Hermina Erminija Matsonė. Dėkoju pirmininkai, dėkoju ir komisarė Reding už jos svarbu nudirbtą darbą. Mes dabar norime sukurti bendrą europinę teisės erdvę. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs matote galimybę mūsų pasiūlymų pagalbai gyvendinti Stokholmo programą. Ir džiaugiuosi, kad jūs e, savo komunikate nustatėte gairias, kurių ketinate ir laikytis. Noriu pabrėžti, kad pilotinis projektas, kurį pateikė ponas Berlinger, siekia kelių tikslų, bet vienas iš jų yra sukurti bendrą teisinę platformą kuri padėtų stiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių teisinių sistemų darbuotojų, kurie te, taiko įvairią teisę. Tokie pilotiniai projektai būtų susiję ne tik su mokymais, kaip minėjo kolega Berlinger, bet juose advokatai, prokurorai, teisės mokyklų dėstytojai galėtų pasikeisti informaciją ir turėtų platformą diskusijoms. Komisarė Reding pabrėžė šį klausimą. Ir mes apgailę staujame, kad tai neatsispindi komisarės Reding nuomonėje apie minėtą į pilotinį projektą. Mes dabar darome tokį eksperimentą, kuriame turi dalyvauti ne tik teisėjai, bet ir kiti teisės sistemos darbuotojai. Teisinė kultūra susijusi ne tik su sprendimais, kuriuos priima teisėjai, ne tik su prokurorais. Teisinės kultūros bendrumas įvairių teisinių kultūrų suartinimas galimas tik tai, jeigu šiame procese dalyvaus visi teisės sistemos darbuotojai. Kitaip mes nieko nepasieksime. Toliau, sako pirmininkas, kalbės Kinga Jonč. Dėkoju, pirmininkė. Bendrojoje rinkoje mes kalbame, pirmia kalbame apie judumą, darbuotojų judumą, kapitalo judu, judumą. Vis daugiau tarptautiškumo yra ir profesiniuose, ir asmeniniuose santykiuose teisiniai, teisminiai ginčiai dažnai vyksta tarp valstybinių lygmenių. Tai reiškia, kad tenka taikyti europinę teisę arba ir tam reikia stiprinti Europos piliečių pasitikėjimą Europos institucijomis ir teismais. Todėl labai svarbu, kad visi teisinių profesijų atstovai susipažintų su ES teise. Ir aš esu pranešėję e, vertinanti Justice programą, teisingumo programą. Ir manau, kad yra tiesiog būtina tobulinti ir lavinti teisėjus bei kitus teisinių profesinių atstovus teisininkai turi išmanyti ne tik įstatymus, bet apskritai vadovautis europinė teisės dvasia. Dėkuoju, sako pirmininkas, toliau kalbės Evelin Reikne. Ačiū, pirmininkė, kom... gerbiama komisarė Reding. Komisija išsikėlė savo labai ambicingus tikslus, kad 50 procentų visų teisės sistemos darbuotojų gal, su, turėtų galimybę iki 2020 metų dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose ar projektuose tarptautiniu mestu. Tai yra didžiulis tikslas, bet tam reikia ir atitinkamo finansavimo, ir atitinkamo pasirengimo. Tačiau aš noriu paklausti konkretaus dalyko, kaip jūs ketinate spręsti kalbos problemą. Mes puikiai žinome, kad netiek daug teisėjų ir moka užsienio kalbą taip gerai, kad galėtų dalyvauti tarptautinėse apsikeitimo ar kvalifikacijos kėlimo programuose. Kitas klausimas yra Europos parlamento įtraukimas į tokias iniciatyvas. Kaip, žinot, kaip supratote iš klausimo, Europos parlamentas pagal sutartį yra įpareigotas dalyvauti tokiuose procesuose, pateikti geras idėjas, ypač taupimo laikais. Ir mes tikimės, kad ateityje bus galima naudoti Erasmus programą ir teisėjams bei kitiems teisminės sistemos darbuotojams. Kitas dalykas labai svarbu yra uh, įtraukti teisėjus bei teisingumo sistemos darbuotojus pačius į tokių mokymų planavimą, kadangi jie geriausiai žino, kur iš tikrųjų yra trūkumai, kokių žinių jiems labiausiai reikia. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar yra spontaniškų pasisakymų laikas. Pirmasis kalbės kolega Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. norėčiau pasidalyti su jumis savo asmeniais patyrimais. Padėjau atskiriems asmenims Graikijoje, kuriem manęs paprašė kreiptis į komisiją pagalbos, tačiau uh, Teismas atidėjo sprendimą bent keliems mėnesiams, nes laukė teisingumo teismo paaiškinimo dėl e, atvejo, kuris pakankamai aiškus buvo, bet tiesiog e, nacionalinis teismas nusprendė, kad jam neparanku išspręsti tą bylą tiesiogiai. Man atrodo, kad tokiu atveju pasitaiko visose valstybėse narėse ir tuomet piliečių situacija dar labiau apsunkėja ir biurokratinė našta išauga ir, ir piliečių, ir teismams. E, ir man atrodo, tokių situacijų galima išvengti. Tai yra svarbiausias dalykas. Norėčiau už tai paklausti štai ko konkrečiai komisijai, komisarė e, dėl tos bandomosios programos mokymams. Ar tuo pat metu dar bus ir koks nors e, vertinimo mechanizmas taikomas, kuris leistų išsiaiškinti, ar visi šie procesai duoda kokios naudos piliečiams, ar teisingumas yra užtikrinamas geriau? Ačiū toliau, kolega Paška. Ačiū. Pirmininkė, komisarė teisinė aplinka ES nuolat kinta. Todėl mūsų teisėjams, prokurorams, teisininkams našta nuolat auga, nes jie turi sugebėti visus tuos pasikeitimus pritaikyti realiuoju laiku. Todėl labai svarbu, kad tie žmonės, kurie užtikrina ES teisės aktų gyvendinimą, turėti galimybę gauti specializuotus mokymus visą gyvenimą. Dėl visų finansinių, logistikos ir kitų priežasčių, manau, tokius kursus rengiant reikėtų pasitelkti jau egzistuojančius universitetus, įvairias kitas mokymo e, paslaugų įstaigas, Ir tokios įstaigos gavusios tinkamą akreditaciją galėtų renkti nacionalinės taikomosios ir ES teisės kursus teisėjams ir kitiems teisininkams. Man atrodo, tai yra vienintelis būdas, kaip komisija galės įgyvendinti savo užsibriežtą tikslą iki 2020 metų. Most kérem a biztos asszonyt, hogy a bizottság nevében. Toliau pakviesiu komisarą Reding atsakyti į klausimus. Pirmininkė, kadangi vėlus vakaras, ilgai nekalbėsiu, taigi tik pasakysiu Jums ačiū, ačiū už tai, kad remiate tokį svarbų mums klausimą, tai yra tikrai labai svarbus klausimas, nes jeigu mes norime sukurti teisingumo Europą, um, paremtą pasitikėjimu, visą tą teisingumo erdvę pasitikėjimu paremtą, visų pirma, mums reikia žinių. Todėl būtina sukurti visas reikalingas sąlygas dirbant kartu su šios profesijos atstovais ir su visomis nacionalinėmis struktūromis, kad uh, žinios taptų realybę, kad uh, kaip galima didesniam teisininkų skaičiui tai taptų realią galimybę. Manau, kad pasitikėjimas reiškia taip pat ir uh, susitikimus, asmenius kontaktus. Labai svarbu, kad vienos šalies teisininkai turėtų galimybę susipažinti su kitos šalies e, teisėjais, prokurorais, teisininkais, advokatais, kad bet kuriuo momentu jie žinotų, kilus klausimui, į ką kreiptis, į kokį kolegą kreipti su klausimu. Būtent todėl mes galvame, kad ši programa bus labai naudinga. Žinoma, labai svarbus yra mokymo turinys, bet lygiai taip pat yra svarbus ir būtent tas asmeninių pažinčių, asmeninių kontaktų aspektas. Dėkuoju. Diskusiją šiuo klausimu baigiame. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Na, o toliau pagal mūsų darbo tvarkę yra laikas skirtas vienos minutės pasisakymams. Pirmiausia, kalbės ponė Kšidelevska. Dziękuję, panie, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkoju, pirmininkė. Vienodas darbo užmokestis vyra.